I give the floor. Um... Žodį suteiksiu poniai Gil. Pone pirmininkė, dėkoju, aš balsavau už dėl lyginamųjų indeksų, noriu pasveikinti pranešėją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 E, lyginamųjų indeksų e, skandalas pastaro metu parodė, ką reiškia nereguliuojami indeksai, todėl kad jais manipuliuojama ir tokiu būdu apvagiami vartotojai ir investuotojai, prarandamas pasitikėjimas rinkomis. 1,7 milijardai eurų prarasta ES ekonomikoje, tai tiesiogiai veikia mūsų E, kasdienį gyvenimą, todėl kad valiutos kursų lyginimiai indeksai tiesiog veikia paskolų išdavimo sąlygas ir namų ūkius. E, kai kurie investuotojai nebegali investuoti, reikia užkirsti kelią indeksų manipulacijai. Ekon komitete parengtas pranešimas yra tinkamos pusiausvyros, e, proporcingai parengtas lyginamųjų indeksų priežiūros sistema yra siūloma ir visas problemas išspręstos. Ačiū. Thank you, Mrs. G Ačiū, ponia Gir. E, dabar ponia Petir. Gospođo predsjednice, manipuliranje referentnim... Ačiū, pirmininkė. Lyginamųjų indeksų manipuliavimas kelia didelę žalą, todėl reikalinga priežiūra. 500 milijardų eurų skirta šiai problemai spręsti, yra tinkamas atsakas, reikia ieškoti tinkamo atsakymo sprendžiant interesų konfliktus. Lyginamieji indeksai be galo svarbus, investuojant pirmiausiai. Um, Reikia turėti omenyje, kad palūkanų normos paskoloms auga atsižvelgiant į padidėjusius e, kursų indeksus. Uh, Taip pat tai tiesiogiai siejasi ir su įvairiais e, rinkos poslinkiais. Ačiū, ponia Petir. Dabar ponas Flanagan. Ačiū. Aš susilaikiau e, balsuodamas, e, todėl kad mes turime pirmiausia sus susipažinti su priežastimis, kodėl vyksta krizės ir pėdsakų, kaip veikiama rinka galima rasti visose ES teisės aktuose. Aš manau, kad galima nuveikti dar daugiau, bet šį kartą susilaikiau balsuodamas. Kitas kalbėtojas, ponas Wolf. Pone pirmininkė, noriu padėkoti Aš balsavau prieš komisijos pasiūlymą ir Van Nehausen pranešimą dėl lyginamųjų indeksų. E, lyginamieji indeksai yra labai svarbus rinkai. Reguliavimas Junktinėje karalystėje jau numatytas. Dabar e, šis teikiamas pasiūlymas e, ne, nereikalingas mano šaliai. Reikėtų mažiau reguliuoti ir verslui bei įmonėms suteikti daugiau konkurencinių pranašumų Junktinėje karalystėje. Priešingų atveju ekonomikos augimas šlubuos ir turiu pasakyti taip jungtiniai karalystiai ir ne Europos Sąjungai, todėl kad Europos Sąjunga stumia verslą iš Europos Sąjungos ribų. Uh, Toliau kalbės ponia Moretič. Ačiū pirmininkė. Aš e, balsavau už e, reglamento dėl lyginamųjų indeksų priėmimą indeksai naudojami kaip lygdamoji priemonė finansiniuose instrumentuose, kadangi jie leidžia užkirsti kelią rinkų fragmentacijai. Bendros rinkos funkcionavimas yra vienas iš svarbiausių ES tikslų. Aiškus reglamentavimas e, turi pasitarnauti kaip e, e, prevencinė priemonė 2014 buvo prarasta 17 milijardų eurų dėl e, manipuliavimo lyginamaisiais indeksais. Šis reglamentas leistų užtikrinti geresnį reguliavimą ir geriau suvokti lyginamosius indeksus. O tai svarbu sprendžiant šitų indeksų manipuliavimo bylas. Kitas klausimas yra Pedro Silva Perera pranešimas dėl vystimosi finansavimo. Pirmiausia, kalbės ponas Hayes. Pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą ir sveikinu visus, kurie jį paremė. Mes turime aiškiai pasakyti, kad esame rimtai nusiteikę dėl tarptautinių tikslų pasiekimo, bet e, svarbiausia yra skirti 0,7 procentus finansavimo. Ypač reikia kreipti dėmesį į tas šalis, kurios, kuriams nepavyko pasiekti tokio finansavimo lygio. Tos šalis, kuriuose atsinaujino augimas, turi ir toliau susitelkti ties investicijomis skirtomis vystimas finansavimui. Taip pat pranešime kalbama apie mažiausiai išsivyščiusias šalis ir e, kad joms reikia skirti didesnę vystimosi biudžeto dalį. Mes pastebėjome kai, žymę pažangą kai kuriuose besivystančiose pasaulio šalise, bet e, Afrikoje pietus nuo Saharos dėja tos pažangos dar nėra. Ir todėl būtų visiškai tinkama, kad mes skirtume didesnį procentą vystimosi biudžeto būtent tos, toms sritims, kad būtų užtikrinta tinkama pažanga. Dėkui, pirmininkė. Dėkoju. Toliau kalbės ponė Gil. Vystimosi finansavimas yra labai svarbus klausimas ir liūdna, kad mes visiškai nepriartėjome prie tūkstantmečio vystimosi tikslų ir daug valstybių narių nesugeba net savo uh, tų net skirti 0,7 procentus vystimos skiriasi paramai. Tai kainuoja ne tik biudžetą, bet žmonių gyvybės. Žmonės dabar bėga nuo skurdo ir nuo skurdo sukeltų karų. Ir tą problemą taip pat turime mes spręsti. Tikiuosi, kad New Yorko viršūnių susitikime bus patvirtinta ambicingesnė darbo tvarkė ir turime ją paremti Adisabeboje vyksančioje konferencijoje Liepos mėnesį. Svarbu, kad visos valstybės narės laikytųsi vienos pozicijos. Tai taip pat reiškia, kad mes turime imtis realių veiksmų ir padėti besivystančiomis šalims uh, užtikrinti savo išteklius ir priimti politikas, kurios leistų toms šalims pačioms atsistoti ant kojų. Dėkoju. Toliau kalbės ponė Patir. Petir. Milijardai žmonių gyvena skurde be išsilavinimo ir žemose, žemose blogose sąlygose. O pasaulyje yra užteknai išteklių, kad būtų e, palaipsniui išspręsta ši situacija. Šis pranešimas ragina ES valstybės narės skirti 0,7 procentus e, BVI vystomai paramai. Taip pat reikia atsižvelgti į ekonominę situaciją, nustatant terminą tiems tikslams pasiekti. Europos Sąjunga skiria maždaug 60 procentų visomosios pagalbos iš viso pasaulio šalių ir man atrodo, kad tą finansavimą reikia optimaliau panaudoti. Šiandieną dėja taip nėra. Visomoji parama turi pa, būti skiriama padėti vietos gyventojams sukurti savo verslą ir išmokti pragyventi iš savo uždirbamų lėšų. Dėkoju, toliau kalbės Pone Anderson. Ačiū, aš balsavau už e, visumo finansavimo pranešimą. Jis ragina e, didelės pajamas gaunančių šalių daugiau prisidėti prie visamosios pagalbos ir užtikrinti didesnį ES biudžeto skaidrumą, finansuojant vystimasi. Taip pat ypač skirti didelį dėmesį moterų teisų užtikrinimui ir lyčių lygybei nes visa tai yra visom, vis, vystimosi veiksmų pamatas. Taip pat kalbama apie investavimą į sveikatos ir švietimo sektorius ir raginama atsižvelgti į moterų ir mergaičių e, situaciją. Šinfei nepritarė abortams, bet e, pritarė seksualiniams teisėms ir kitų, kitoms teisėms, skaitant finansinės, ekonominės, žemės ūkio ir kitas teisės. Dėkoju. Dėkoju toliau žodis poniai Zaborskai. Spoločných Europ... Ačiū. Vystimos e, finansavimas remiamas ir prieglopščio politika skurstančias šalyse susidurėme su įvairiomis problemomis. Aš manau, kad mokesčiai turi būti mokami ten, kur yra sukūriamas bendras produktas. Pelno nutekinimas į mokesčių rojos valstybės tampa labai didelė problema. Žmonės rizikuoja savo gyvybę, jei bando pabėgti nuo karų kamuojamų, iš karų tiksliau kamuojamų regionų. Tačiau negalėjo pritarti šiam pranešimui, todėl kad veiksminga pagalba vystimuisi turėtų būti neatsiejama nuo bendro koordinavimo bei kovos su mokesčių slėpimu Borsko. Uh, next item is the report uh, Pia Nicola Pedicini on safer house. Dabar aptarsime Pedicini pranešimą saugesnės sveikatos priežiūra Europoje. Pirmas kalbės ponas Rodė. Ar ponas Rodė yra? Jums suteikiame žodis. Ačiū pirmininkė. Atleiskit, kad neišgirdau. Vienas iš didžiausių iššūkių dabar Europoje tai užtikrinti kuo daugiau iniciatyvų, taip pat ir švietimos srityje e, prisideda prie to ir EBPO organizacija, ir Erasmus programa jie gali naudotis valstybės narės. Tačiau, papildomai, jei norime skatinti verslumą Europoje, turime atlikti daugiau darbų valstybėse narėse. Ir galbūt nereikėtų tiek dėmesio skirti ES, vien tik ES iniciatyvoms reikėtų mažinti neefektyvaus reglamentavimo atveju ir daugiau koncentruotis į darbus valstybėse narise. Tai yra direktyvas paversti nacionalinės teisės aktais. Mums reikia vienodos konkurencijos, tik ji gali užtikrinti vienodas sąlygas mūsų verslininkams, o tai gali padrasinti, paskantinti jaunimą patiems užsiimti verslu. Ponas Iglesijas. Aš kalbėsiu apie pranešimą dėl saugesnės sveikatos priežiūros Europoje. Jame raginama užtikrinti, kad sektorėje dirbtų pakankamai profesionalų ir būtų užtikrintas e, pakankamas sveikatos apsaugos lygis. Aš kalbėsiu apie Ispaniją, savo šalį. Neseniai mūsų sistema vis dar te buvo e, viena iš veiksmingiausių pasaulyje, tačiau vadinamoji liaudės partija priemė sprendimų, dėl kurių sveikatos apsaugos sistema suprastėjo. Labai sumažintas mm, finansavimas, ypač Valencijos ir Madrido regionuose. Ponios ir ponai, Europos projekto pagrindas yra demokratija, socialinės teisės, viešosios paslaugos. Užsipuldami sveikatos priežiūrą mes užsipuolame ne tik demokratiją, bet ir pakertame visą europinį projektą. Ačiū. Toliau, ponė Gil. Pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą. Nerima kelia tai, kad apie 10 procentų pacientų priimami į ligonę, gaudami sveikatos priežiūros paslaugas, patiria kažkokiu antriniu neigiamu po, e, poveikiu 4,1 milijono piliečių e, patiria tokių šalutinių poveikių. Geroji žinia yra tai, kad 40 procentų tokių atvejų galima išvengti. ES būtent galėtų mums padėti. Tai būtent ES galėtų palengvinti naštą, kuri užgulė valstybių narių, be kitako ir Junktinės karalystės pečius. Todėl raginčiau komisiją e, griežčiau reguliuoti antibiotikų naudojimą. Suvokime, lygoms sienų nėra ir ES gali pasiekti tokių rezultatų, kurių niekaip nepasieks viena valstybė narė izoliuotai. Prašau komisijos išnaudoti europinį potencialą ir užtikrinti stebėseną ir duomenų rinkimą apie infekcinės lygas. Ačiū toliau, panas Ropė. Mr. Rope,

nukenčia sveikatos apsaugos ir pensijų sistemos. Ir tam pritarė įvairūs finansų konsultantai. Aš pasisakau už racionalų veikimą, tačiau nepritariu biudžeto apkarpimams, dėl kurių nukenčia pacientų teisės. 2012 metais komisija nurodė, kad taupimo priemonės tiesiogiai neigiamai veikia E, sveikatos paslaugas. E, didėja infekcijų ligoninėse skaičius 30 procentų. Skiriami medikamentai, kurių veiksmingumo neįmanoma įvertinti. Taip pat piknaudžiaujama antibiotikais. E, pernelyg laisvas vaistų naudojimas kainuoja per metus Europai 2,7 milijardo eurų. Ponas Marijas. Pirmininkė, aš balsavau už šį pranešimą dėl saugesnės veikatos priežiūros, nes jis nuoseklus ir išsamus. Praėjo septyneri metai po to, kai nustatėme socialinio draudimo registracijos sistemą Graikijoje, Dabar turime šimtus tūkstančių piliečių, kurie apskritai neturi jokio sveikatos draudimo plano ir pensijos. Dėl tam tikrų įsitikinimų, religinių ar kitokių įsitikinimų, jie atsisako išsiimti tą registracijos numerį ir dėl to nepapuola į sveikatos apsaugos sistemą. Jie yra priversti mokėti iš savo kišenės už bet kokius tyrimus, sveikatos patikrinimus, apžiūras. Sakyčiau, tai rasizmas ir diskriminacija. Turime nutraukti tokią praktiką. Aš pasmerkiu tokią praktiką viešai šiame parlamente. Nematau pono Nekov, sako pirmininkė, todėl toliau kalbės ponas Keli. Ačiū pirmininkė. malonu buvo dalyvauti vakar vakare, kai vyko parlamente šios diskusijos. Aš pasisakiau diskusijų metu. Pateiktos rekomendacijos yra protingos. 637 37 balsavo už, vadinasi, tos rekomendacijos yra protingos. Turėtų būti toks principas, kai žmogus susirga, reikėtų dėti visas pastangas jį išgydyti. Tačiau dar svarbiau yra stengtis, kad žmogus nesirgtų, būtų sveikas. Nepakankamai pabrėžiama sporto nauda, fizinės veiklos nauda. Mes turėtume kurti infrastruktūrą tokią kaip baseinai, vaikščiojimo bėgiojimo, e, dviračių takai. Tai būtų e, svarbus indėlis į sveikatą. Pone Harkin, ačiū, aš pritariau pakeitimui, kurio prašoma komisijos priimti teisės aktą, kad būtų užkertamas kelias antibiotikų piknaudžiavimui. 25 tūkstančiai piliečių 2011 mirė dėl to, kad užsikrėtė atspariomis bak bakterijomis. Ta problema yra ir Airijoje. Prieš šešis mėnesius įsteigta darbo grupė. Daktaras Holland pareiškė, kad reikia staigių veiksmų, nes mes žengėme į erą, kur paprasčiausios infekcijos gali nužudyti žmogų. Štai kas šokiruoja. Airijos gydytojų koledžo vienas iš atstovų pareiškė, kad medicinos sesutės Airijoje dvigubai dažniau naudoja pačios antibiotikus nei kitose ES valstybėse. Turime kuo greičiau reglamentuoti antibiotikų davimą, ypač senyvo amžiaus žmonėms. Mums reikia teisės akto, kuris spręstų šitą problemą nes dėl to kyla pavojus mūsų piliečiams, ypač senyvo amžiaus. Ačiū poniai Harkin. Kitas pranešimas buvo Filip de Baker, MVI ekologiškai tvaraus augimo galimybės. Pirmasis kalbės ponas Rodė. Jums žodis. Ačiū. E, aš e, pasirodau užšokau į priekį ir pakalbėjau tai, ką norėjau sakyti, referuodamas į ankstesnį pranešimą. Laimiai, galbūt ne visi tai pastebėjo, bet skambėjo turbūt keistai. Aš nekartosiu savo ankstesnio pasisakymo, tegu viskas lieka taip, kaip buvo. Ačiū už anksčiau man suteiktą žodį. Ačiū ponui Rodė. Ponios Mlinar liktai salėje nėra. Toliau kalbės ponas Balco. Elnök asszony, köszönöm a szót. A jelent... Ačiū, pane pirmininkė, kad suteikėte žodį. Aš balsavau už šį pranešimą, todėl kad MVI vaidmuo žaliojo ekonomikoje yra be galo svarbus. Iki 2020 metų šios ekonomikos teikiama nauda dar labiau išauks, padvigubėjęs. Kodėl tai svarbu? Ekonomikos poslinkiai gali tapti savaminiais tikslais. 77 procentai e, visos ekonominės veiklos yra e, vykdoma MVI. Reikia skatinti paskolų išdavimą ir kitas priemonės, skatinant e, ekologiškai tvarų augimą. Dabar daugiausia paramos gauna didelės įmonės, kuriuose dirba daugiau nei 3000 darbuotojų, neremamos mažos. Dėkoju, ponui Balca. Pane Gilu. Svarbu ne tik spręsti MVI finansavimo klausimą, tačiau padėti joms tapti žaliomis. Mano regione e, šios įmonės e, skatina visą žalę ekonomiką, e, skatinant mažai anglijas naudojančias technologijas. Pusę visų MVI mano regione e, teigia, jog reikalingas tinkamesnis finansavimas. Reikia dar daug ką nuveikti, tačiau aš balsavau už todėl, kad mano frakcija uh, siekė daugiau dėmesio skirti mikro įmonėms ir startuoliams, todėl kad jų vaidmuo be galo svarbus, kuriant pramonės sinergiją. Klasteriai taip pat labai svarbus, reikia kaip galima geriau pasinaudoti jų teikiamomis galimybėmis. Tačiau aš manau, kad nėra konkrečių iniciatyvų būtent mano e, aptartais klausimais. Ačiū, ponia Peter. Mokslai, technologijos, tyrimai reikalauja naujų stimulų, todėl balsavau už šį pranešimą, tačiau kaip ten bebūtų, šis augimas turi būti suderintas su jau turimais ES pranašumais tokiais kaip išteklių kainos ir e, srautai. Ekologiškai tvari ekonomika e, svarbi, tačiau ji negali būti savitikslė. Reikėtų siekti didesnės apsaugos ir tikrumo mūsų piliečiams. Statistiniai duomenys rodo, kad 98 procentai visų ES įmonių sukuria 67 procentus visų darbo vietų, sukuriama daug e, produkto, todėl turime ieškoti naujų kelių e, šiai ekonomikai skatinti. Aš remiu čia bet kokias iniciatyvas? Šis pranešimas, kaip ir kitos iniciatyvos, teisingai įtrauktos į darbo tvarkę, nes akivaizdu, jog nepakankamai rūpinamės, rūpinamės mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumu. Ir paslaugų ir gamybos rytyje egzistuoja daug mažų ir vidutinių įmonių, kurios sugeba dabar konkuruoti tarptautinėje rinkoje, siūlydamos sprendimus dėl produktų ir dėl vadinamųjų ekologinių paslaugų. Tai ir įvairūs mechanizmai, įrengimai, e, remontas ir priežiūra. Labai svarbu, kad šitos vadinamosios žaliosios paslaugos būtų paminėtos ir mūsų prekybos sutartyse su partneriais, o svarbiausia ir T-tip sutartyje su JAV. Ačiū, nematau pono Nekovo, todėl kitas kalbėtojas ponas Hanans. Pana Hanan. Ačiū, ponia pirmininkė. E, tai situaciją, kai matote, kaip e, ji tampa e, realia. Turiu pasakyti, kad reikia sumokėti tam tikrą kainą už žaliuosius tikslus. E, gerai, galime kalbėti apie klimato apsaugą ir visą kitą, tačiau ar tai tikrai stimuliuos ekonomiką, ar tai stiprins jos pamatą. Nežinau, aš nežinau, ar kolegos tiki patys savimi. Jei vyriausybė įdarbins daugiau darbuotojų, tai aišku, jie, tai darbuotojai mokės daugiau mokesčių ir ekonomika įsisviruos. Tai Sovietų sąjungoje tai buvo. Frederikas Bastierdas kalba apie matomų ir nematomų kaštų teoriją. Dažniausiai kartais iš ekonomikos reikia paimti daugiau, kad būtų sukurtos naujos darbo vietos ir tie pinigai tada vėliau grįž į visą ciklą. Nežinau, ar ekologiškai tvarios darbo vietos sukurs e, didesnį augimą. Mes daugą matome, kaip kas vyksta besivystančiose šalyse ir čia reikia ieškoti dar kitų metodų. Ačiū. Kitas kalbėtas panas Kelis. Ačiū. Aš taip pat dalyvavau ir šiuose debatuose vakar vakare. Komisijos narys puikiai supažindino su savo teiktomis e, rekomendacijomis 519 balsavo iš 672 salėje buvusių šiandien. E, ši ekonomika be galo svarbi, 70 procentų darbo vietų sukuriama, 99 procentai viso BVP. Todėl tokia tokie aspektai, kaip pirmiausia pagalvokime apie mažuosius, ar geresnis teisinis reguliavimas be galo svarbus. Be galo svarbu sumažinti biurokratinę naštą MVI, kad jos gautų taip reikiamas paskolas. Tikiuosi, kad taip ir bus. Ačiū. Kita kalbėta ponia Harkin. Aš balsavau už ekologiškai tvaros augimo galimybės, todėl kad mes kreipiamės į komisiją prašydami e, supaprastinti procedūras ir sumažinti biurokratiją arba žalę biurokratiją. Reikalingas veikiantis teisinis reglamentavimas, jis neveiks Ir dabar daugeliu atveju netgi nepasiekia tų tikslų, kurie yra deklaruojami. Daugelis politikų skundžiasi dėl padidėjusios biurokratijos ir ypač visose ES šalyse. Dažnas kaltina Briuselį, tačiau, kai atsiranda galimybė paremti komisijos pasiūlymą atsisakyti tos biurokratinės naštos, daugelis balsuoja prieš, tačiau neįmanoma turėti E, sėdėti ir vienoje ir kitoje kėdėje. Ačiū, pane Maletič. Labai ačiū, pane pirmininkė. Šis Pranešimas dėl MVI ekologiškai tvaraus augimo galimybių pabrėžia tausų ekologinių išteklių naudojimą, ir pasinaudojimą technologijomis, o tam reikalinga tinkama informavimo sistema MVI. Mes dabar turime gairias, kaip padėti MVI pasinaudoti ES fondais, siekiant kad įvyktų tikras žalesis perėjimas prie to žaliosios ekonomikos, juo labiau, kad žalios darbo vietos skatina ekonomikos augimą. Todėl aš balsavau už pono Debaker pranešimą. Mes turime padėti MVI įsitraukti į žalę jį augimą ir naudos nuo to turės ir mūsų piliečiai. Mėly kolegos, mūsų sesija sustabdoma iki 15 valandos.